balandžio 25 dieną pranešė apie savo ketinimus, tačiau iki šiol jų Venezuelos institucijų atsakymo nesame gavę. Ačiū komisijai. Noriu informuoti, kad yra pateiktos septynios, septyni rezoliucijų projektai ir, ir balsuosime po diskusijų. Kitas darbo tvarkės klausimas tai diskusija dėl Azerbaidžiano. Bendra autorių vardu pirmiausiai pasisakys ponia e, Romeva, e, ponas Romeva Rueda. Aš kalbėsiu kolegos Lunačeko vardu ir turiu pasakyti, kad tikrai nesu Eurovizijos e, konkurso gerbėjas, bet dabar tas konkursas vyksta šalyje, kurios padėtis žmogaus teisų srityje kelia didelį nerimą. Ir tai visa tai yra tiesiog nesuderinama su Azerbaidžiano įsipareigojimais gerbti demokratiją, pamatinės žmogaus teisės bei laisvės. Aš manau, kad Azerbaidžiano valdžia turi leisti taikias protesto akcijas ir turi drausti kištis į žurnalistų darbą, kurie nušviečia tokias demonstracijas. Taip pat labai svarbu, kad nedelisiant būtų iš kardomojo kalinimo arba kalėjimų paleisti tie kaliniai, kurie šiuo metu yra įkalinti, įskaitant ir šešis žurnalistus, taip pat teisininkus, NVO lyderius ir žmogaus teisų aktyvistus. Nes kampaniją, kuri prasidėjo, kuri e, prasidėjo prieš Euroviziją Dainuok už demokratiją. Jos aktyvistai tikisi, kad e, galės prisidėti prie geresnio žmogaus teisų padėties pagerėjimo. Taip pat manytume, kad kai kurie, pavyzdžiui, pastatų griovimai buvo susiję tik su vyksiančiu Eurovizijos konkursu. Naujų pastatų statymas Baku atitinka vykdoma pagal nacionalinę teisę, o iškeldinimas turi vykti e, pagal e, įstatymus ir iškeldinti žmonės taip pat turėtų gauti tinkamą kompensaciją. Taigi EPP e, teikia rezoliucijos projektą, bet manau, kad dabar su ta rezoliucija susijusi ir tam tikra rizika. Ačiū. Toliau irgi autorių vardu pasisakys Mariette Hakė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, komisijos nariai. Žinote, kad tuo metu, kai vyksta uh, pasirengimas, repeticijos Eurovizijos konkursą, kitų balsai yra nutildomi. Bet pasaulis nėra aklas ir mus labai neramina, kad Azerbaidžiane ir toliau yra pažeidžiamos žmogaus teisės. O Įtin apgalvoti valdžios pareiškimai tik tai patvirtina, kad mūsų susirūpinimas yra teisėtas. Guala Aslani ir Jakoblu buvo sulaikyti Baku gatvėse. Ir tik vienas iš šešių pavaduotojų nebuvo sulaikyti. Taip pat, kaip praneša opozicijos partijos, žmonės um, baugina Ana Garali jau dingusi trejata dienų. Abaslai ir kiti žmogaus teisų gynėjai yra įkalinti jau daugiau negu metus. Jie yra pripažinti Amnesty International organizacijos sąžinės laisvės kaliniais. Turiu pasakyti, kad Azerbaidžiano valdžia privalo laikytis įsipareigojimų prisimtų žmogaus teisės rytyje, turi laikytis ESBO kontekste priimtų įsipareigojimų ir taip pat visų tarptautinių susitarimų. Azerbaidžianas uh, nėra patikimas partneris ES, nes jis nesilaiko savo susitarimų ir kyla klausimas, ar turėtų dalyvauti kaiminystės partnerystės projekte. Toliau, pona Keiser, dvi minutės. Ačiū prieš dešimt dienų žiūrėjau Euronews, rodė gražią laidą apie Azerbaidžaną, kuris ruošiasi Eurovizijai, nei žodžio apie žmogaus teisės, tik tai krištolo rūmai, tik visa reklama. Galvau, kad tai reklama, bet ne, tai buvo Euronews laida. Taigi, Todėl reikia apie tai kalbėti. Aš nesakau, kad reikia boikotuoti Euroviziją, bet to ir sunku tai būtų padaryti. Bet e, man atrodo, e, dėl e, Kinijos olimpinių žaidinių taip pat kalbėjome, kad tai yra unikali proga. 600 milijonų žiūrės Eurovizijos transliaciją šeštadienį. Taigi reikia parodyti, kad šalia dujų, naftos, pinigų yra ir Azerbaidžiano kitas veidas, kuris tikrai labai problematiškas mums. Aš manau, kad turime tai pasakyti, tai yra žmogaus teisų veidas. Aš noriu pasakyti, kad tūkstančiai na, namų būtų savininkų buvo išvaryti E, iš savo namų tam, kad būtų galima namus nugriauti ir pasakyti naujus pastatus rengiantis Eurovizijai. Man atrodo, čia jau per daug. Ir todėl aš labai jautriai reaguoju į tai, kad e, mūsų mm, bičiulė EPP savo rezoliuciją teikia, man atrodo, yra būtinas dalykas. E, Panas Engel nori užduoti Jums klausimą, ar sutiksite jį atsakyti. Prašom, pane Engel. Oui, merci, voulais... Euh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš esmės um, prisidėti prie jūsų, ponė Dekaiser, uh, situacijos analizės. Labai gerai išanalizavote, bet aš noriu paklausti, jūs pirmą tai pasisakėte. Tai ar jūs negalvojate, kad ir iš esmės vertinant dėl to, kad mes neseniai balsavome uh, Mm, dėl asociacijos sutarties su Azerbaidžianu, ar mes nesame tokiame kontekste, kur tikrai viskas labai abstrahuojama, visą tai, ką mes um, ir šiandien aptarėme, gal būtų buvę geriau nuo pat pradžių pasakyti, kad Azerbaidžianas dar nėra demokratiška valstybė kaip kad kitos. Galbūt iš tikrųjų su Azerbaidžianu reikėtų kiek kitaip elgtis, negu kad uh, yra elgiamasi. Euh, Na, Aš gal norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcijoje tikrai mes neapstrahuojame žmogaus teisų klausimų, nes yra um, politinės realios, visas tas kontekstas, energetiniai dalykai, krizė, Azerbaidžianas, ką reiškia, kai eina kalba apie visus uh, naftiekius Rusiją ir taip toliau. Jūs puikiai žinote tą problematiką kaip ir aš. O tada kitas argumentas, kad mes sudarysime sutartis tik tai su tomis valstybėmis, kurios yra tikros demokratijos. Na, čia galbūt sudėtinga protinga tai pasakyti, tačiau, kai eina kalba apie žmogaus teises, mes turime kalbėti apie tai. Ir tai yra mums labai svarbus dalykas. Ir vieną dieną, man atrodo, čia mūsų tikra misija Europai, susijęti priekybos klausimus ir demokratijos klausimus. Ir visuomet e, problema, aišku, nu, kurti pusiausvyrą čia. Ačiū ir toliau dar paskutinė autorių vardu Monika Makovei. Mulțumesc cazurile idrak abbasov i khadija ismailova Ačiū e, pirmininkiai e, Izmailovas ir e, Abasovo atvejai yra du labai svarbus atvejai. Mes pareikalavome, kad valdžia e, nubaustų kaltuosius, bet reikia kalbėti ir apie kitus e, sulaikimus, įkalinimus be jokio teismo sprendimo. Ir šią savaitę tas pats mes reikalavome, kad nedelsiant būtų paleisti tie, kurie yra sulaikyti tik dėl politinių motyvų, tai yra šeši žurnalistai, aktyvistai žmogaus teisų, e, teisininkai ir taip toliau. Tai yra būtinas, būtina sąlyga, būtinas reikalavimas tam, kad būtų laikomasi žmogaus teisų principų. Azerbaidžianas. E, yra e, Europos tarybos narys ir yra pasirašęs ir tekstus dėl žmogaus teisų. E, galvojant apie 2012-2013 metus, reikia galvoti ir apie tai, kad Azerbaidžianas yra nelatinis jungtinių tautų saugumo tarybos narys ir yra įsipareigojęs puoselėti jungtinių tautų žmogaus teisų hartijos vertybės. Azerbaidžianas privalo laikyti savo įsipareigojimų žmogaus teisų srityje ir mes turime jam tai priminti. Toliau frakcijų vardu Nas Poselt, EPP vardu. Pirmininkė. Priešingai negu kad iki šiol girdėjome, mūsų frakcija e, yra bendrai pasirašiusi rezoliuciją dėl Azerbaidžiano ir uh, taip darome ne, ne dėl e, Eurovizijos e, festivalio, ten tas festivalis rengiamas, nes jų atstovė e, laimėjo šitą konkursą prieš metus, bet Azerbaidžianas yra mūsų šalis partnerė, kon, konvenciją pasirašusi šalis ir jie pri, privalo užtikrinti demokratiją, žmogaus teisų apsaugą. Azerbaidžianas prisijungė prie visų šito organizacijų savanoriškai. Ir tai reiškia, kad mes turėtumėm stebėti atidžiai, kas, kas vyksta ir verta paminėti, kas vyko prieš tai, kai buvo griaunami pastatai be kompensacijų, pažydžiama įstatymų viršenybė, buvo sumušti protest, protestuotojai ribojama religijos laisvė, žodžio e, laisvė. E, ir tai, apie tai turime kalbėti būtent todėl, kad Azerbaidžianas yra vertinga šalis partnerė. Socialistų demokratų vardu, ponas Repa. Pirmininkė, Eurovizijos dainų konkurs, konkursas pritraukė žiniasklaidos dėmesį ir Azerbaidžianą ir žmonės pasinaudojo galimybę protestuoti gatvėse dėl savo sunkios žmogiaus teisų padėties. Pora žmonių mirė, kai kurie žmonės buvo įkalinti po to, kai pasisakė e, prieš savo vyriausybę, jie kritikavo ir totalitarizmo šešėlis tebekybo virš e, valstybės ir dar ten tereik tebe reikia sukurti rinkos ekonomiką, kur būtų gerbiama žmogaus teisė, tai klausimas yra toks, ar iš tiesų Azerbaidžianas gali būti nenuolatinių jungtinių tautų saugumo tarybos narių, kai pažeidinėja savo piliečių teisės. Ir tos valdžios institucijos, tos šalies valdžios institucijos e, turėtų panaikinti baudžiamojo kodekso e, nuostatas ir turi vykdyti plačią reformą, kad užtikrintų saviraiškos um, laisvę šioje šalyje EVT e, turėtų pareikalauti, kad Azerbaidžianas tirtų visus atvejus, kai buvo e, apribota žodžio laisvė ir turi būti imtasi veiksmų, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Liberalų demokratų vardu. Ponas Gevrandė. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Praeitą mėnesį Baku turėjau galimybę paklausti prezidento Alievo apie jo planus, kaip jis ketina gerinti demokratijos, žmogaus teisų, žiniasklaidos laisvės padėtį savo šalyje, ypač galvojant apie tai, kad šią savaitę ten vyks Eurovizijos konkursas. Ir su stebėtinu pasitikėjimu jis pasakė, jog uh, nėra jokių priežasčių padėčiai gerinti, nes ta padėtis ir taip tobula. Ir tiesą sakant, manęs nenustebino jo pasitikėjimas savim, nes E, iš, iš tiesų, pas, pasaulis, taip pat ir ES duomisi Azerbaidžianu tik tais dėl, e, dėl dujų, naftos ir dėl e, vamzdynų tarp, tarp to šalies ir Kazastano, Uzbekistano mūsų nedomina azerbaidžianiečiai. Ir jeigu komisaras Fulė kritikuoja žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane, tai po poro savaičių. Pri, pirmininkas Barosas lankosi Baku ir visiškai nemini žmogaus teisų kalba tik tai apie energetiką, tai kokį signalą siunčia Europos Sąjunga? Ne, nesvarbu, kaip su tom žmogaus teisėms, vis, viskas e, sukasi tik apie energetiką. Ir e, nelei, neturime leisti, kad e, žmogaus teisės taptų energetikos įkaitės Azerbaidžiane. Ir turėtumėm e, kovoti už stabilę demokratiją Azerbaidžiane, o ne remti dabartinę e, prezidento Lievo režimą. Dėkui. Ačiū. FD frakcijos vardu Jaroslavas Paška. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos narė Azerbaidžianas ta šalis, e, kur aktyviai dalyvauja Europos kaimenystės politikos įgyvendinimą, rytų partnerystės iniciatyvoje vyksta dėrybos dėl asociacijos E, susitarimo tarp ES ir Azerbaidžiano. Azerbaidžianas yra ir svarbi ekonominė ES partnerė, tai natūralu, kad mus domina politinė situacija toje šalyje, tačiau kai matome, kad e, žmogaus teisų padėtis blogėja, tai mūsų pareiga yra įspėti draugiškai mūsų partnerius, e, kad tokie metodai kaip žurnalistų bauginimas, nevyriausybinio organizacijų bauginimas, E, iš tiesų ne, neturėtų būti naudojami civilizuotai valdant šalį. Ir manyčiau, kad tam tikras diplomatinis įspėjimas Azerbaidžianui, kad e, reikia atitinkamai e, E, suderinti teisės aktus su tarptautiniais standartais, e, pavyzdžiui, statymai dėl žiniasklaidos, dėl e, pilietinių laisvių, visą tai turi būti padaryta, tačiau vis dėlto, kaip, tai, kaip tai padaryti, kaip tokį signalą perduoti, rasti turi EVT. Toliau žodis kitiems kalbėtojams, pirmiausia žodis poniai Korhola. Ačiū, ponia pirmininkė. Azerbaidžianas dabar atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre, nes ten vyksta Eurovizijos dainos konkursas. Tačiau vertinimai gana neįgiami būtent dėl žmogaus teisų padėties Azerbaidžiane ribojamos nevyriausybinio organizacijų veiklos galimybės, žurnalistai, kurie aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, yra įkalinti arba bauginami Daug kas, daug ką pažadėjo Azerbaidžiano valdžia, žadėjo pagerinti padėtį, peržiūrėti, patobulinti teisės aktus ir naujas komitetas, kuris privalo domėtis žmogaus teisų pažeidimo klausimais. Tačiau toks komitetas turi būti nepriklausomas. Azerbaidžianas taip pat yra ES kaiminystės politikos dalis ir mes turime atitinkamai veikti, dėrėdamėsi dėl asociacijos susitarimo. Ačiū. Toliau ponia Kreto. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mūsų rezoliucijoje pabrėžiama žmogaus teisų situacija Azerbaidžiane ir aš tikiuosi, kad Azerbaidžiano valdžia imtis, imsis skubių priemonių, kad įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus. Dabar kalbant apie Eurovizijos dainų konkursą, aišku, yra meninė šio konkurso dalis, bet ir simbolinė labai svarbi dalis. Taigi, kadangi mm, šis renginys vyks toje valstybėje, reikia nepamiršti žmogaus teisų padėties. Mus neramina žurnalistų gazdinimai mūsų neramina ir um, turto konfiskavimas iš namų savininkų visiškai nesilaikant skaidrumo atskaitomybės principų ir um, Azerbaidžiano valdžia turi nutraukti bet kokį uh, žodžio laisvės ribojimą. ES institucijos turi stiprinti bendarbiavimą su Azerbaidžiano valdžia, kad, bu, kad paskatintų žmogaus teisų gerbimą toje valstybėje. Tu jau, madam, krečiu. Melinoji kortelė yra pakelta. Pone Kricor, jūs pritarėte ar atsakysite į klausimą? Ačiū, pone pirmininkė. Pone Kreto, noriu jūsų paklausti. Aišku, jūsų iškelti klausimai yra labai svarbus, bet ar nemanote, kad e, visai pateisinamas toks skubus rezoliucijos teikimas, atsižvelgianti tai, kad ES kartu su Azerbaidžanu dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose institucijose ir Azerba... padėtis žmogaus teisų Azerbaidžiane nekartai yra buvo svarstoma ir ar tai padėjo išspręsti problemos. Ačiū už klausimą dėl žmogaus gyvybės gelbėjimo ar žmogaus teisių padėties gelbėjimo niekada ne per vėlų imtis veiksmų. Todėl turime siekti, kad ši valstybė irgi būtų įtraukta į, um, ta, į tarpą tų, kurie išpažįsta bendras vertybės tokias kaip ir mes. Tačiau tai nepateisina situacijos ten. One minute and a half. Toliau kalbėjęs kolega Nikolai, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasinaudoti šią progą, kad diskutuojame rezoliuciją skubos tvarka dėl Azerbaidžiano ir noriu mm, iškelti klausimą dėl šios skubos tvarkas varstomos rezoliucijos statuso. Mėly kolegos, kai balsuosime dėl Azerbaidžiano asociacijos sutarties, Kai balsavome dėl um, Azerbaidžiano asociacijos sutarties, mes balsavom didelę daugumą ir labai rimtai išreiškėme savo poziciją. Mes paremė um, Azerbaidžiano e, siekius e, taip pat būti ir Junktinių tautų saugumo tarybos e, nenuolatinių narių. Taigi mes galvojame, aišku, ir apie energetikos projektus, kurie yra labai svarbus Europos piliečiams. Mes rimtai apie tai kalbame, bet mes rimtai kalbame ir apie. Mm, mūsų santykius. Kai kalbame apie mūsų santykius energetinėje srityje, turime nepamiršti ir, neka, ir, ir nemažiau svarbių žmogaus teisų klausimų. Ir aš manau, kad tikrai um, reikia pripažinti, kad Azerbaidžianas nėra tokia valstybė, kur žmogaus teisų situacija yra labai gera. Uh, Ji, ši valstybė privalo laikytis atitinkamų normų ir mes turime taip pat e, veikti taip, kad mūsų žingsniai būtų konkretus ir patikimi ir kad mūsų piliečiai tikrai aiškiai matytų, kaip, į kurią pusę mes žengėme. Žm... Man atrodo, kad šios diskusijos yra labai svarbios, nes mes giname uh, savo vertybės ir galvojame apie tai, kai galvojame apie ekonominius klausimus, asociacijos dalykus, energetikos klausimus. Uh, ponas Buzultas nori jūsų paklausti. Pone Nikolai, jūs žinote, mes ne diplomatai, mes ne verslo neversininkai, mes esame parlamento nariai ir mes privalome atsižvelgti į žmogaus teisų klausimus. Nuolatos vyksta susitikimai su Rusija, su Ukraina, o šios šalis taip pat yra Europos tarybos narės. Ir tai nereiškia, kad joms turi būti daromos kažkokios nuolaidos. Taip, taip, sutinku su tuo, ką jūs sakote, bet aš noriu paklausti, o jūs uh, pritarėte asociacijos sutarčiai su Azerbaidžianu? Aš sutinku, kad žmogaus teisų gerbimas yra labai svarbus dalykas, tačiau yra dėjūrės dalykai ir mūsų pozicijos. Sir. Toliau prašau žodžio procedūra, septyni prašymai pasisakyti. Pone Sairyt, pirmiausia pasisakys SEO. Ačiū. Pone pirmininkė, labai malonu, kad Europos parlamentas nutarė pareikšti savo nuomonę dėl žmogaus teisų padėties Azerbaidžiane. Azerbaidžiane tikrai gerai sustiguota vyksta viešųjų ryšių kampanija sąsajoje su Eurovizijos kursu, tačiau nelabai daug kas pasikeitė žmogaus teisų srityje ir tarptautinė bendryje tiesiog užmerkė akis prieš tokią padėtį. Dabar mes kritikuojame Azerbaidžianą, tačiau tokia kritika neįmanoma pačiame Azerbaidžiane. Cenzūra klesti visose gyvenimo srityse ir visos gyvenimo sritis nuo to nukenčia. Ačiū. Toliau kolega Lisa Jakonsari. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegijai Sariai Jesaja ir kitiems kolegoms. Nes labai svarbu, kad būtų priimta tokia rezoliucija, labai svarbu, kad Europos parlamentas ragina uh, Azerbaidžiano vadovybę išlaisvinti politinius kalinius ir kitus asmenys, kurie, kuriems atimta laisvė dėl politinių priežasčių. Noriu pažymėti, kad Europos parlamentas ir toliau stebės įvykius Azerbaidžine, ypač po pasibaigus Eurovizijos konkursui. Eurovizijos konkursas nebejotinai svarbus renginys Ir norėčiau paraginti visus, kurie dalyvauja Eurovizijos konkurse, dainos, muzikos raiškos priemonėmis prisidėti prie kalinių išlaisvinimo. Ačiū toliau ponas Vaicechovskis. Vieną minutę. Pritariu šiai rezoliucijai. Mums rūpi Azerbaidžiano likimas. Azerbaidžianas yra turtingos istorijos ir turtingų tradicijų šalis ir jie siekia įsijungti į Europos tautų šeimą, rengia įvairius futbolo renginius, Eurovizijos dabar konkursas ten vyksta. Tačiau jeigu Azerbaidžianas nori savo likimą susijęti su Europa, jis privalo gerbti europinius žmogaus teisų standartus. Deja, taip nėra. Todėl manau pats laikas apie tai kalbėti, kad mes galėtume kreiptis į Azerų valdžios atstovus. Ponas Vieska. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Manau, kad e, išvada darytina labai paprasta. Pastaruosius 20 e, metų nuo nepriklausomybės atgavimo Matome, kad ši šalis pasiekė didelės ekonominės pažangos, tai yra vienas iš pasaulio ekonomikos tikrų, vis dėlto uh, ekonominio e, vystimosi nelydi demokratinė plėtra. Dar e, e, daug kas padarytina, kalbant apie žmogaus teisės, pavyzdžiui, žodžio laisvė, daugybė pavyzdžių, kaip pažeidinėjama žmogaus teisė šioje srityje ir visuomet e, turime netilėti, turime kalbėti žurnalistų vardu, kurie negali rašyti laisvai, kurie neretai kalinami. Pavyzdžiui, vienas žurnalistas regioniai spaudoje paskelbė du straipsnius ir po to buvo uh, pasmerktas kalėti dešimt metų. Tai nepriimtina yra. Uh, iš tiesų labai gaila, kad e, taip atvirai nekalbėjome Baku per viršūnių susitikimą. Panas Kirilovas. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisės, demokratijos kūrimas ES kaiminystėje labai svarbus dalykai, kaip ir kitais atvejais, jeigu nėra skubių priežasčių, e, neturėtumėm to spręsti skubos tvarka. Taip, žinoma, kolegos pasakė, Azerbaidžiano atveju yra tam tikrų trūkumų, bet e, iš kur tas skubumas dabar? Atrodo, kad taip yra tik tai dėl artėjančio Eurovizijos konkurso. Kolegos išsakė susirūpinimą, kad valdžios institucijos na, e, e, gali imtis kažkokiu tai priemonių per atidarimą. Ir aš tikiuosi, kad Na, bijausi, kad e, rezoliucijos rezultatas bus, kad tik tai, e, tai sustiprins e, kraštutinių pozicijų atstovus. Reikėtų orientuotis į rezultatus, nes turbūt Azerbaidžiano valdžia iš tikrųjų žinos, koks tekstas yra mūsų siūlomai rezoliucijai. Melina kortelė. Klausimas iš pono posalt, ar sutiksite atsakyti? Ponas Kirilovai, ar žinote, kad likus savaitė iki Eurovizijos konkurso buvo sumušti protestantai? Tai matėme e, per savo tele, televizijas. Uh, Ir jeigu tai neskubu, tai iš tiesų skena, tai gal lauksime, kol žmonės kalėjimus pat. Taip, aš stebiu atidžiai, kas vyksta toje šalyje, bet įdomu, kas įdomu, kas šiandien perskaičiau International Herald Tribune, kad vakar tai, taiki um, protesta, protesto akcija vyko gatvėse. Uh, ir be jokių problemų. Iš tiesų apie tai reikia kalbėti su valdžios institucijom, bet ką aš noriu pasakyti, ponas Posel, tai ne, ne tokį kelią turim rinktis, kiek žmonių čia šiandien susirinko. Ne taip reikia kalbėti su šalim, kuri yra e, svarbi ir iš tiesų yra strategiškai svarbi, yra ES kaiminystė. Ačiū, ponas Kukanas. Ačiū pirmininkė žmogaus e, teisų apsauga, e, demokratija, įstatymų viršenybė, žodžio laisvė, susivienimų laisvė. Tai yra esminiai principai, kurių laikytis prašo ES savo partnerių. Tas pats taikytina ir Azerbaidžianų, kaip tik tai todėl uh, ketiname vykti stebėti e, tai, kas vyksta Azer Azerbaidžiane, e, tai nebūtinai reiškia, kad tai bus kritikuojama. Manau, kad Azerbaidžiano vyriausybė e, šiaip turėtų būti suinteresuota išgirsti ir, ir kritiką. Turėtumėm kalbėtis apie susidorojimą su taikiais protestuotojais, e, žmogaus teisų gynėjų bauginimą, visą tai reikia netidėliotinai sprendžiama ir tai yra minimumas, kurio turėtumėm prašyti Azerbaidžiano kaip iš ES šalies partnerės ir kaip tik tai todėl turime dabar patvirtinti šitą rezoliuciją. Paskutinė kalbės Ana Gomeš. Pirmininkas Baroso nuvyko į Baku ir nieko nepasakė apie žmogaus teisės Azerbaidžiane. O žmogaus teisų padėtis pablogėjo, nors ir buvo raginama e, saugoti teisę. Žmogaus teisų pažeidimai, demonstruotojų žurnalistų bauginimai. Visa tai tęsiasi ir vyksta dabar, netgi artėjant Eurovizijos konkursui Dėrėdamis dėl asociacijos susitarimo, ES Azerbaidžianas turėtų rašyti nuostatas dėl demokratijos, žmogaus teisų apsaugos, e, ypač e, dėl žiniasklaidos laisvės ir reikia būtino mechanizmo, kad būtų vykdomos reformos, reikia numatyti taip pat ir sankcijas. Ačiū, komisijos narys Patočnikas. Ačiū, gerbėmiai nariai. ES ir Azerbaidžiano santykiai anaip tol dar neišnaudoti taip, kaip gali būti išnaudoti. Politinė integracija, sąsajos su ES. Jeigu to siekia Azerbaidžianas, jis privalo labai rimtai vykdyti savo įsipareigojimus ir gilinti bei plėtoti demokratiją, įskaitant tinkamą rinkimų organizavimą, žmogaus teisų ir pamatinių laisvių apsaugą ir užtikrindamas uh, nešališką bei savarankiškai veikiančią teismų sistemą. Visa tai yra pažymėta ataskaitoje, kuri buvo paskelbta gegužės 15 dieną. Nepagristas didelis smurtas, kuriuo malšinamos taikios demonstracijos, konkrečiai balandžio antrosios dienos demokratija, reiškia, kad Azerbaidžianas žengia žingsnį atgal demokratijos plėtros e, srityje ir kad neatsižvelgia į ES bei ESBO raginimus ir rezoliucijas. Elmar Misidlai buvo išpaleistas neseniai, bet taip pat tikimasi, kad ir kiti bus e, paleisti. Labai dažnai mes girdime apie nuosavybės teisų pažeidimą, apie privartinį asmenų iš pastatų iškeldinimą, nepranešus jiems iš anksto, kai to reikalauja įstatymas. Reikia palaukti, kokios bus kai bus įgyvendintos vasario 27 dieną ministrų tarybos patvirtintos asmenų iš patalpų iškeldinimo taisyklės ir kokia bus tikroji taisyklė. Daug kas iš jūsų minėjote Eurovizijos konkursą. Eurovizijos konkursas faktiškai Azerbaidžiano valdžiai suteikė tam tikrų galimybių, bet ji galimybėmis nepasinaudojo. Gegužė 16 dieną konferencijoje, kuri buvo surenkta žiniasklaidos a, laisvės klausimais, vyriausybė atmetė bet kokią kritiką ir pastebėjo, kad kai kuriais atvejais vykdomas tyrimas. Tai pasakytina ir apie Kadėją Ismail, Kadžidžą Ismailovą, žurnalistą, kurią bandoma šantažuoti. Taip pat gegužė 16 dieną protesto akcijų metu kel, buvo keletas dešimčių asmenų suimti ir paskiau išvežti už Bakų ir už keletos dešimčių kilometrų paleisti. Azerbaidžianas taiko cenzūrą kaip ir žurnalistai priversti savicenzuruoti. Du žurnalistai Kubos mieste buvo suimti, taip pat labai daug kitų žurnalistų buvo suimta ir jiems pateikti špionažo kaltinimai. Deja, tai ne vienetiniai atvejai, kaip komisija lankėsi Baku balandžio pradžioje, kai vyko Euronest susitikimas ir turėjo galimybę uh, atkreipti dėmesį vis augantį susirūpinimą aukštų politinių lygių dėl žmogaus teisų padėties ir paragino Azerbaidžianą laikytis tų įsipareigojimų, kurie priimti Europos taryboje ir pagal rytų partnerystės susitarimą. Žinote, kad Azerbaidžiano uh, ir ES darbo tvarkė yra labai plati. Pagrindinis principas, kurio remiasi ES užmėgsdama ir plėtodama santykius su visomis šalimis, yra pagarba žmogaus teisai, demokratijai ir teisės viršinybei. Jeigu pažeidžiami šie principai, tai tada mūsų bendradarbiavimas netenka esmės, praranda esmę. Visiškai skaidriai mes vertiname E, žmogaus teisų padėti visose trečiosiose šalyse ir aš minėjau, kad ENP e, Europos e, kaiminystės politikos ataskaitoje apie visą tai aiškiai kalbama, kaip sakiau. Bet to Europos partnerystės, kaiminystės partnerystės veiksmų plane tai atsispindi. Politiniai kaliniai turi būti paleisti į laisvę ir turi būti užtikrinta raiškos laisvė bei teisė į asociacijas. Azerbaidžianas ir toliau uh, raginamas e, Europos taryboje, jos parlamentinėje asamblėnėje paleisti politinius kalinius. Ačiū. Pateiktos šešios, šeši rezoliu, šešių rezoliucijų projektai. Baigiantis šiai diskusijai, dabar diskusija dėl Azerbaidžiano laikau baigta. O toliau. Pad...